Dunkan. E, sveikiname šiuos naujus parlamento narius. Noriu paminėti šių metų Liepos 17 dieną Teisės reikalų komitetas pat, patikrino pono Džono Flako įgaliojimus ir nuo virželio 28 dienos jis yra parlamento narys. E, rugsėjo 7 dieną šis komitetas patikrino